ir taryboje. Ačiū. Diskusijos šią temą baigtos, o rytoj įvyks balsavimas. Dabar remiantis mūsų darbo tvarkę, skelbiu kitą punktą, tai yra komisijos pareiškimas dėl žaislų saugos. Dafür erhält žodį suteiksime ponui komisijos nariui ir komisijos vicepirmininkui ponui Fehoigenui. Meine... Pone pirmininkė, gerbiamosios ponios ir ponai parlamento nariai, visuomet prieš kalėdas mes diskutuojame žaislų tema ir tai yra visiškai priimtina, kadangi būtent šiuo metu žmonės ypač domisi žaislais. Džiaugiuosi, kad tą galime padaryti ir šiais metais. Ši tema yra svarbi ir tarybai, ir komisijai, ir parlamentui, ir diskusija vyks visoms, visose trijose institucijose, ir mm, mūsų pastangos bus bendros. Diskusijos kilo po to, kai buvo pate, mm, po žiniasklaidos pranešimų e, Vokietijoje. E, rizikos vert, tyrimo e, federalinis institutas ir techninės stebėsenos E, draugija nesikreipė tiesiogiai į komisiją. E, šiuo klausimu į komisiją nesikreipė ir Vokietijos federalinė vyriausybė. Mes tiesiog žinome, kad šios minėtos institucijos pateikė pranešimus spaudai, e, kurios galima buvo perskaityti žiniasklaidoje, Vokietijos žiniasklaidoje. Tačiau tai yra tema, kurią reikia vertinti labai rimtai net jeigu ir galime remtis tik tai spaudos pranešimais. Todėl yra būtina svarstyti šią temą. Mums pateiktų pranešimų ataskaitų analizė yra e, sutelkta į keturias pagrindinės temas. Pirmoji tai yra susijusi su klausimu, kurį lengva atsakyti, remiantis Vokietijos techninio stebėsinos e, centro Mm, duomenimis ir pasisakymais e, Vokietijos rinkoje, rinkom pateikti žaislai, e, daugelis žaislų netitinka Europos saugumo standartų. Ir yra labai aišku, ponios ir ponai, jeigu viena valstybė narė, kuri e, pateikia tokią, konstatuoja tokį faktą, tuomet visos valstybės narės privalo imtis svarbių priemonių, būtinų priemonių ir tai gali nuvesti prie to, kad iš karto e, iš rinkos turi būti pašalinti tokie žaislai ir atitinkamai uždraustas jų importas į ES, jeigu jie buvo pagaminti už ES ribų. Tikiuosi, kad Vokietijos atitinkamos institucijos per RAPEXą labai greitai išplatins tokį pranešimą visoms valstybėms narėms ir komisijai ir jeigu bus būtina uždrausti importą, tuomet, turiu pabrėžti, komisija iš karto, nedelsdama, e, priims sprendimą dėl tokio draudimo. Tačiau kol kas mes nesame gavę jokios atitinkamos informacijos ir pranešimo iš Vokietijos institucijų. Ir turiu pabrėžti, kad e, toks klausimas įeina į, į išskirtinę valstybių narių kompetenciją. Nei parlamentas, nei taryba, nei komisija neturi jokių galimybių stebėti rinkai E, tą daro valstybės narės, tačiau jos pagal mūsų teisės aktus yra, e, e, turi prievalę vykdyti tokią rinkos stebėsiną ir jeigu aš skaitau, kad Vokietijoje mm, vyksta, yra įvykęs toks faktas ir jeigu Vokietija E, nepilnai laikosi atitinkamų teisės aktų, tuomet Vokietijos vyriausybė turi imtis žingsnių. Kitas klausimas, antras klausimas taip pat yra e, paprastas, tai yra sena tema. Parlamentas, priimdamas žaislų direktyvą, labai intensyviai diskutavo ir aiškiai priėmė sprendimą. E, vardinio balsavimo metu buvo priimtas tas labai aiškus sprendimas įvesti privalomus e, žaislų sertifikatus, sertifika, privalomą sertifikavimą. E, tai turi daryti atitinkamos paskirtosios institucijos, Vokietijoje tai yra e, pavyzdžiui būtent techninės stebėsino centras. Tačiau čia mes e, turime problemų, kadangi sertifikuojamas dažniausiai prototipas, o kalbant apie žaislus, kalb... E, e, stebėsina vykdoma ne prototipų atžvilgiu, o konkrečių žaislų atžvilgiu. Ir būtina stebėti visus, visas tiekimo grandinės, tai yra sudėtingas procesas. Ir kaip ir kitose srityse, ir žaislų atžvilgių mes laikėmės principo, kad gamintojas turi prisimti pilną atsakomybę už tai, kad jo gaminamas e, produktas atitiktų visus saugos standartus. Nesvarbu, kur jisai be gamintų, kokioje pasaulio šalyje. Jis privalo prisimti tokią atsakomybę. Jeigu kyla problemų, jeigu toks produktas tai yra patikimas, tuomet yra būtina kalbėti su e, to e, gamintojo šalimi ir būtent tą ir daro komisija. Aš turiu omenyje Kinija, mes labai e, glaudžius ryšius palaikome su Kinija, kai svarstome klausimą, kaip užtikrinti, kad gamybos, e, žaislų gamybos saugumas e, būtų priimtinas ES, kad būtų užtikrintas mūsų nustatytų standartų laikymasis. Tam reikia dėti ir daugiau pastangų ir ateityje. Trečia tema susijusi su uh, sunkiaisiais metalais, cheminėmis medžiagomis žaisluose. Tai, ponios ir ponai, yra labai sudėtinga tema. Politinės sąlygos ir ir nurodymai, kurie buvo e, pateikti mūsų e, darbuotojams, yra numatyti pačias griežčiausias įmanomas taisyklės. Ir taryba, ir parlamentas visiškai sutinka su tokia nuostata. Tai reiškia, kad e, numatytos kiek, kiekiai, numatyti kiekiai, iš, e, tokių medžiagų kiekiai, jų ribos turi atitikti mokslinių, e, mokslinių tyrimų išvadas. Tačiau Mes žinome, kad šis procesas vyksta nuolat, mokslas taip pat plėtojasi, vystosi, atsiranda naujų mokslinių išvadų, todėl mes samoningai drauge e, parengėme tokią direktyvą, kurioje e, pateikėme formuluotę išsakančią, jog būtume e, nustatytus ribinius kiekius nuolat derinti prie naujausių mokslinių išvadų. Pagal dabar esančią teisinę padėtį Europos Sąjungoje E, už tai atsakingas, e, už rizikos vertinimą atsakingas yra e, mokslinis komitetas tam reikalui įsteigtas. Prieš porą metų buvo ženklų, kad yra naujų mokslinių išvadų. Pirmas iš jų tai Vokietijos žemės ūkio ir vartotojų apsaugos ministrės laiškas, kuriame jinai minėjo kadmį Ir aš iš karto sureagavau ir pasakiau, kad šis klausimas bus pateiktas moksliniam komitetui ir jisai tirs ne tik kadmio atvejį, bet ir kitus sunkiuosius metalus. Ir 2010 metų e, pirmai, pirmojo pusmečio pabaigoje bus pateiktos jo išvados. Ir jeigu bus nustatyta, kad yra naujų e, aspektų, kurie, į kuriuos dar nebuvo atsižvelgta, tuomet į tai bus atitinkamai sureaguota ir e, bus sugriežtintos ribinės vertės, kada di direktyva įsigalios. Dar vienas sudėtingas atvejis, antrasis atvejis yra su, tikrai sudėtingas susijęs su aromatinėmis, e, e aromatiniais angliavandeniliais, e, kurie mus supa kiekvieną dieną, mes to net neįtarėme. Jų yra visur, Ir čia mes gavome žinių, kad tokie aromatizuoti angliavandeniliai yra, jų kiekiai yra pernelyg dideli ir šį klausimą vėlgi nagrinėja mokslinis komitetas. Ir mes laukiame jo išvadų, kad padarytume atitinkamas korektūras. Mes susidurėme su problemomis, kurias, kai, būdami politikai, sunkiai galime išspręsti. Tai yra sudėtingi moksliniai klausimai. Ir turiu pripažinti, kad tokios nepaprastai sudėtingas gamtos mokslus, su gamtos mokslai susijusias temas ir klausimus aš sunkiai suvokiu. Ir net jeigu visi čia šiandieną diskutuotų parlamente, be jokios abejonės iš jų nedaugelis galėtų uh, pasakyti, kad išmano tokius reikalus. Taigi mes esame e, priklausomi nuo ekspertų, mes turime jais pasitikėti ir tai ir yra kartais problema. Mes žinome, kad mokslo e, istorija dažnai yra pilna e, pavyzdžių, kurie rodo, kad e, solidus, solidi mokslinė išvada paskui paaiškėja esanti netinkama, neteisinga. Tačiau kaip mes, politikai, turime priimti sprendimą, e, klausydami įvairių mokslinių nuomonių, kurios dažnai nesutampa. Tai yra sunku, tai yra beveik neįmanoma ir mes, politikai, šito dėje tikrai negalime išvengti. Mūsų taisyklė, kurios turėtume čia laikytis, yra laikytis mokslinio komiteto ekspertų išvadų. Ir būtent to mes, tai mes ir darome. Tačiau noriu pabrėžti, kad šis klausimas man yra toks svarbus, kad net ir pats menkiausia, pati menkiausia nuoroda į kokią nors naują išvadą, naują faktą bus labai rimtai vertinama komisijos. Ir paskutinis punktas yra gana piktinantis. Turiu pasakyti, kad vienas, vienos valstybės e, narės vyriausybinis institutas Tai yra institutas, e, kuris, kurį aš minėjau pradžioje, yra nustatęs, kad yra e, did, e, aromatizuotų angliavandenilių kiekis pernelyg e, didelis nustatytose tam, tam tikrose žaisluose. Tačiau mūsų nustatyti standartai, ES lygmenių nustatyti standartai yra daug griežtesni. O štai, pavyzdžiui, pagalvokime apie e, automobilių pramonėje e, naudojamas alyvas ir dar prieš priimant ryč paketą E, kuriame, kur, e, e, kur, kur yra taip pat numatytos labai griežtos įvairiausių medžiagų ribinės vertės. Mes pamatysime, kad pavyzdžiui, gaminant padangas, ribinės vertės yra orient, jas nustatant orientuojamasi į pačią mažiausią įmanomą įvertinti ir išmatuoti e, kiekį, žalingą kiekį. E, tokio principo yra laikomasi ir kalbant apie žaislų saugą. Ir apibendrindamas, ponius ir ponai, noriu pasakyti, E, turiu pasakyti, kad e, parengdami ir primdami žaislų saugos direktyvą mes sukūrėme instrumentą ir e, mechanizmą, kuris yra grindžiamas pačiais naujausiais, novatoriškiausiais tyrimais, naujausiamis išvadomis. Ir taip mes taikinsime savo saugos reikalavimus ir standartus, kurie visada, visada bus e, koreguojami atsižvelgiant į naujausia mokslinė, naujausias mokslinės išvadas. Dėkoju. Dabar diskusijos e PP liaudės, e, tai yra liaudės frakcijos vardu, pana Švab. Ačiū, ponė komisijos nary, labai norėčiau Jums padėkoti už aiškius žodžius ir aiškę nuomonę, kalbant apie rybinės vertės. Ir dėl to mano frakcijos vardu, draugė su Marianne Tyson, kuri buvo pranešėja šią temą, norėčiau pabrėžti, kad ir mes reikalaujame visiškos apsaugos nuo tokių žalingų medžiagų, tai yra e, nustatyti labai griežtas rybinės vertės, ypač kai kalbame apie savo vaikų e, saugumą. Ir būtent E, kalėdų laikotarpiu, apie tai jūs kalbėjote, ponė e, e, komisijos nary, mums reikia užtikrinti tą saugumą, kad mūsų vaikų tėvai ir seneliai žinotų, kokius žaislus jie perka savo vaikams ar anūkams. Manau, kad mes teisingai priemėme teisingą sprendimą jūsų minėtais metais kada e, kal, buvo kalbama apie, e, saugos, e, apie žaislų sertifikavimą. Ir aš taip pat esu jums dėkingas už tai, kad buvo e, reikalaujama e, nustatyti e, galima žalą ar to žalos nustatymui ir kontroliai, rizikos kontroliai įsteigti atitinkamą e, mokslinį komitetą. Ir yra tikrai solidžių institucijų, mokslinio institucijos, kurio, institucijų, kurios pabrėžia, jog e, nustatyti ES standartai iš tiesų atitinka e, visus, e, visus saugos reikalavimus, jie yra labai patikimi Ir e, mes, aišku, matome, kad čia esame sudėtingoje padėtyje, būdami politikai, nes mokslininkai nuolat ginčijasi. Tačiau aš tikiuosi, kad, ponė komisijos nary, jūs viską darysite, kad e, moksliniai institutai ir mokslininkai galų gale susitartų ir mes turėtume pakankamai pagrystą mokslinę išvadą, kurią galėtume remtis. Dabar ponas Rapti. Ačiū, pirmininkė. Kasmet tokiu metu tėvai daro viską, ką gali, kad jų vaikų laiškai kalėdų seneliui išsipildytų. Galbūt jie nupirks vieną mažą žaisliuką iš tų šimto 100 žaislų, kuris buvo ištirtas Vokietijos instituto siekiant nustatyti žaislų keliamą pavojų. Girdėjau, kaip komisaras anksčiau minėjo konkrečias su tuo institutu susijusias problemas. Taip pat girdėjau jį kaltinant mokslininkus. Taip pat girdėjau, kaip jis kaltino valstybės narės atsakingas už stebėseną. Labai susidomėjęs siekiau jo pasisakymą. Taip pat išgirdau jį kelis įkius labai atvirai kartojant, kad ankstesnė direktyva buvo patobulinta atsižvelgianti naują informaciją ir tai buvo perkelta į naująją direktyvą. Tai reiškia, kad federalinis institutas gerai atliko savo darbą. Į tai reikia atsižvelgti. E, kalbant apie direktyvą įsigaliosiančią 2011 metais, aišku, žinome, kad cheminių medžiagų dalis įsigalios 2013 metais. Taip pat išgirdome, kad e, gruodžio 17 dieną visos šalis atvyks į komisiją, kad pristatytų savo planus e, skirtus žaislų rinkos stebėsenai. Visa tai yra susijęs su kalėdų prekyba su mūsų vaikų sveikata, kurie juk žaidžia su mūsų jiems nupirktais žaislais. Galiausiai mums svarbu, kad, svarbu, kad e, šios diskusijos vyktų ne tik prieš kalėdas, bet visus metus. Tai yra komisijos užduotis. Toliau Aldė frakcijos vardu ponas Kreutzmann. Pone pirmininkė, pone komisijos nary, federalinio rizikos vertinimo instituto e, išvadose yra kalbama, kad e, e, žaisluose buvo rasta kancerogeninių medžiagų ir kad būtina tokias žaislus uždrausti ir pritar, mes pritarėme tokioms nuostatom. Ir, ir mums atrodo, kad reikėtų reikalauti komisijos pasirūpinti, kad prieš įgyvendinant žaislų direktyvą iki 2000, 2011 metais ribinės vertės būtų nustatytos tokios, kad būtų išvengta bet kokios rizikos vaikų sveikatai ir gyvybei. Žaislų direktyvoje nustatytas principas, kad cheminės kancerogeninės medžiagos arba žad, e, reprodukcijai kenkiančios medžiagos turėtų būti uždraustos gaminant žaislus. Ir to, tai turi būti, to principo turi būti laikomasi, laik, e, nustatant atitinkamai labai griežtas e, ribinės vertės. Taip pat reikia skatinti deramą rinkos stebėseną ir kontrolę. E, kad būtų užtikrinta, kad e, žaislai, kurie buvo importuoti į ES, taip pat e, būtų tinkamai įvertinti, kalbant apie ES nustatytas ribinės vertes. ES turėtų įvertinti, ar tos ribinės vertės importuojamuose žaisluose buvo, ar jų laikomasi ar ne. Yra nepriimtina, kad importuotojams žaislams, importuotiems žaislams būtų taikomi skirtingi ta standartai, žemesni standartai negu ES gaminamiems produktams. Ir jeigu paaiškėtų, kad e, mūsų nuomonė, kad yra neteisinga drausti atskirus žaislus, kuriuose paaiškėja esant e, nuodingų medžiagų, kadangi tai skatina populizmą, mums reikia laikytis bendresnio požiūrio Ir aš manau, kad e, Vokietijoje dabar vykstančiais e, procesai taip pat e, į juos būtina reaguoti. Dabar pana Haidė Rūlė. Prašau. Mikrofon ist doch nicht an. Ja, es scheint, äh, jetzt klappt's. Äh, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nary. Mes norėjome šitos diskusijos, kad būtų galima išsiaiškinti, kas E, yra teisinga, e, ar visi priekaištai yra pagristi, ar kažkas yra tik populizmas. Jeigu šiandieną diskusijų metu mes, mes šį beitą išsiaiškinsime, tai bus puiku. Puik, gerai, kad jūs e, E, ketinatės imtis griežtų priemonių sunkiųjų metalų ir angliavandenilių atšvilgių. Reikia pabrėžti, kad vaikai iki 15 metų e, pagal e, statistiką, pastarojo deši, dviejų dešimtmečių statistiką, jų sergamumas viežinėmis lygomis yra padidėjęs gerokai ir dėl to mums reikia imtis veiksmų ir įvertinti visus turimus skaičius ir atitinkamai reaguoti. Uh, Naujausia Vokietijos federalinio e, rizikos e, tyrimų instituto studija parodo, kad e, naujausiai žaislų direktyva nepakankamai apsaugos vaikus. Jeigu taip ir yra, tuomet mums būtina imtis priemonių. Negalime leisti žaisluose naudoti didesnių kancerogeninių medžiagų kiekių negu, pavyzdžiui, naudo, gaminant kitus gaminius, pavyzdžiui, automobilių pramonėje. Todėl būtina reikalauti laikytis nustatytų ribinių verčių. Tai yra, aišku, ir kainos klausimas, tačiau vien tik tai kaina neturėtų reguliuoti rinkos, kai mes kalbame apie e, galimą žalą vaikų sveikatai. Taigi reikia griežtinti mūsų priemonės. Žinoma, už rinkos stebėsina atsakingos valstybės narės, o ne Europa, ne parlamentas ar komisija. E, Ir mes taip pat nekartą reikalavome, kad Vokietija imtus, laiky, rimtai žiūrėtų į šitą prievolę. Tačiau tai dar nereiškia, kad neturime imtis veiksmų ir mes, jeigu matysime, kad e, e mūsų rybinės vertės netitinka naujausių mokslinių išvadų. Ir aš tikiuosi, kad naujoji e, komisija kiek įmanoma greičiau pateiks savo pasiūlymus ir komitologijos procedūros metu pasiūlys naujas rybinės vertės. Ačiū. Dėkoju, dabar kalbės ponia Taisin, dvi minutės. Ja, dank u wel, eh, voorzitter, geachte commissaris, voorzitter, collega's. Ačiū, pirmininkė, gerbiamas komisarė ir kolegos. Mūsų vaikų saugumas yra prioritetas ne tik mano frakcijai, bet ir mums visiems, nes tai labiausiai pažeidžiama vartotojų grupė. Todėl mes norėtume direktyvos, kuri griežtai reglamentuotų žaislus. Mes dirbame su visų frakcijų vadovais, kad tai užtikrintume. E, manau, kad parengtas dokumentas puikus. Tikėkime, kad bus patvirtintas pirmo svarstymo metu visos institucijos įsitikinusios, kad pavyks priimti griežtą teisės aktą, kurio paseks ir Kinija bei JAV. Pagrindiniai punktai yra sertifikavimas, taip pat taisyklės dėl cheminių medžiagų, dėl sunkių metalų, dėl kancerogeninių medžiagų, dėl tam tikrų medžiagų uždraudimo ir griežtų sąlygų pritaikymo kitoms medžiagoms. Numatytas pereinamasis laikotarpis skirtas direktyvos veikimui įvertinti. Noriu paklausti, ar teisingai suprantame situaciją. Juk mokslas žengia į priekį ir komitologijos procedūra turėtų prisitaikyti prie pokyčių. Klausant komisaro, atrodo viskas aišku, ko reikėtų imtis. Tačiau mums reikia patikinimų, kad rinka iš tiesų yra tinkamai prižiūrima. Jei teisės aktas yra geras ir jeigu rinka yra stebima, tai tuomet turime patikinti piliečius, kad jie nesibaimintų. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti komisarui ir pranešėjai. Jei jūs teisingai supratau, jūs norėtume, kad mes atliktume tyrimą ir išsiaiškintume, ar žaisluose yra pavojingų medžiagų tuose žaisluose, kurie buvo tyriami Vokietijoje ir Italijoje. Viskas teisinga, jeigu kyla įtarimų, jeigu baiminamės dėl savo vaikų sveikatos, turime veikti greitai. Mes to ir norime, kad komisija staigiai reaguotų, kad komisija parengtų ataskaitą ir praneštų mums, ar tie būkštavimai buvo pagristi. Iš tiesų, yra mokslininkų, kurie sako, kad saugių ribų nėra. Galime tik tai būti tikri, kad bet kokie plasmasės minkštikliai turi būti uždrausti vaikų žaisluose. Taigi nebūtinai direktyvos reikalavimai yra pernelyg griežti. Antra, prieš pusantro mėnesio mes patvirtinome komisijos tyrimą dėl rinkos priežiūros ir teisės aktų tose srityse. Buvo nagrinėjami teisės aktai įvairiose valstybės narėse. Žinome, kad tai valstybių narių užduotis, tačiau svarbiausia, kad tie rinkos priežiūros mechanizmai veiktų praktikoje. O šiuo metu tik tai dvi valstybės finansuoja patikrinimų sistemą. Tai negerai. Mums reikėtų geriau stebėti rinką ir tikiuosi, kad komisija tai užtikrins valstybės narse. Toliau ponė Hed. Ačiū, noriu padėkoti šią progą komisarui Ferhoigenui, kuris atvyko į parlamentą ir kalbėjo apie šį svarbų dalyką. Mums tenka nepaprasta atsakomybė Turime užtikrinti, kad vaikams nekiltų joks pavojus jų sveikatai. Noriu užduoti klausimą. Kai komisija dėrėjosi dėl pirmojo varianto svarstymo, turbūt prisimenate, kad kai kurios frakcijos dalyvavo dėrybose ir mes sutarėme, kad bus ribos, pavyzdžiui, nustatytos triukšmo lygiui. Komitetas pateikė tam tikrus skaičius, decibelus, Komisija sako, kad ta riba per aukšta ir jūs žadėjote pateikti standartą. Tai yra didžiausia leidžiama ilgo triukšmo ir trumpalaikio triukšmo lygį. Norėčiau, kad komisija praneštų apie pažangą šioje srityje. Tai yra, kad žaislai nepakenktų vaikų klausai. Kada mes turėsime standartus toje srityje? Taip pat noriu pakalbėti apie šrifto dydį ant įspėjamųjų etikečių, ant žaislų. Kada komisija imsis veiksmų, kada bus nustatytas standartas, tai yra mažiausias leisnas šrifto dydis, kada galime tikėtis to standarto. Toliau spontaniškos diskusijos. Pone Ohanslik. Pawek wzbudza bardzo duże zainteresowanie, szczególnie teraz w okresie. Mums labai rūpi žaislų sauga, ypač prieš kalėdas, kai visi perkame vaikams žaislų. Praeitą kartą, kai patvirtinome mano nuomonę, buvo rastas labai geras sprendimas, didinantis žaislų saugą, tačiau reikia palūkėti, kol tai bus įgyvendinta. Tikiuosi, kad rezultatai bus geri. Noriu padėkoti komisijos tarnyboms, kurios organizavo kurios organizavo žaislų keliaujančią parodą. Tai gera parama žaislų verslui. Priminsiu, kad JAV buvo atšaukta daugiau kaip milijonas vaikiškų lovelių. Tas pats ir Kanadoje. E, vaikai daug daugiau liečia lovelės kasdieną nei žaislus. Norėčiau, kad komisaras reaguotų. Ar galime būti tikri, kad vaikų lovelės Europoje yra saugios? Ačiū toliau, ponė Vaisgėder. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamasis komisijos nary. Aš taip pat norėčiau nuoširdžiai padėkoti už jūsų aiškius žodžius. Iš principo reikia pasakyti, kad žaislų direktyva iš esmės yra didelis mūsų vaikų apsaugos e, pagerinimas, padidinimas, Ir e, tai yra paskata e, priimti svar, e, stipresnius, griežtesnius įstatymus šioje srityje visame pasaulyje. Tačiau mūsų tėvai yra susirūpinę Vokietijos minėtų institutų išvadomis ir kyla klausimas, ar Vokietijos institutas teisus pateikdamas savo išvadas ar ne. Kaip ten bebūtų, mes turime labai išsamei išanalizuoti situaciją, kadangi čia kalbame apie mūsų vaikų sveikatą. Ir yra puiku, kad jūs pareiškite, jog tą ir padarysite. Tačiau norime pasakyti, kad tai turi vykti sparčiau. Jūs kalbėjote apie kitus metus, apie pirmąjį pusmetį kad bus išvados, mokslinio komiteto išvados iki to laiko. Tačiau mes turime elgtis sparčiau. Yra nesuvokiama, kad federalinis Vokietijos institutas taip ilgai dėlsė paskelbti savo išvadas. Tai yra tiesiog nepriimtina. Ačiū. Dabar ponas Papanikolau. Vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Per keletą pastarųjų metų mes esame užregistravę įvairiausių atvejų vaikų. 2000 metais buvo 30 tūkstančių vaikų, kuriems reikėjo atlikti nedelsiant e, chirurginės operacijas dėl pavojingų medžiagų žaisluose. JAV buvo paskelbta ataskaita, kurioje buvo prašta, kad vienas trečdalis e, e, žaislų turėjo pavojingų medžiagų. Taigi matome, kad Europos bendrėjų mm, etiketė nėra pakankama garantija. Reikia stebėti įmonę ir jos gaminamus žaislus, o ne atsitiktinai tirti žaislus. Taigi, jeigu vaikai jau, jeigu norime, kad vaikai džiaugtųsi jiems kalėdų senelio padovanotais žaislais, būtina, kad mes labai griežtai kontroliuotume žaislus ir taip pat priimtume griežtesnius įstatymus. Ačiū. Dabar žodis suteiksiu komisarui Ferhoigenui. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, džiaugiuosi tokiu plačiu sutarimu, kurį rodo šios diskusijos, tačiau norėčiau prieš, pateikti tokią pastabą. Mes gavome išvadas iš vieno instituto, mokslinio instituto, tai yra Vokietijos federalinio rizikos tyrimų instituto išvados. Ir, e, mano patirtis rodo, kad dažnai visuomenė pasiekia kažkokios mistinės išvados, kur, kurios nebu, apie kurias nebuvo informuotos ES institucijos, komisija, taryba. E, tai e, rodo, kad e, tolesnis šio instituto finansavimas iš Vokietijos biudžeto gali būti, imti gali būti kvestionuojamas, kadangi jisai elgesi nesolidžiai ir kelia e, nepagrįsta susirūpinimą e, ir susijaudinimą visuomenėje. Tačiau, kaip ten bebūtų, nenoriu, kad jūs e, mane klaidingai, mane klaidingai suprastumėte, net jeigu spauda pasiekia tokios tokios žinios, mes tai vertiname labai rimtai. Mes turime remtis labai rimtomis mokslinėmis išvadomis ir dėl to aš kreipiausi į mokslinį komitetą. Ir iškart tuo metu, kai gauname nuorodas ir poženklus, kad gali būti naujų, naujos mokslinės informacijos, uh, Ir tuomet ta informacija yra perduodama moksliniam komitetui įvertinti. Tačiau jūs negalite iš manęs reikalauti, kaip ir aš iš jūsų, kad mes priimtume sprendimą dėl to, dėl ko ginčijasi mokslininkai. Taigi mes tik tai galim pasakyti, kad šis klausimas, metodikos klausimas, išmatuojant galimus ribinius kiekius, intensyviai svarstomas ir buvo svarstomas e, Vokiet... E, atsiprašau, parlamente ir taryboje ir komisijoje. Ir reikia pasbriežti, kad tas Vokietijos institutas, jo išvados nebuvo patvirtintos jokio kito Europos instituto ar mokslinės įstaigos. Ir reikėtų siūlyti pritarti vieno vienintelio instituto nu, išvadoms ar nuomoniai ir nepritarti kitų. Aš negaliu šito pasakyti ir negaliu prisimti tokios atsakomybės ir negaliu jos reikalauti iš jūsų. Tačiau dar kartą pasakysiu, dar kartą pabrėšiu, jeigu atsirastų kažkokios papildomos informacinės, mokslinės informacijos, tuomet bus e, pradėtos naujos procedūros. Tačiau, ponė Lebas, kažkas iš kolegų iš jūsų pasakė, ponia Vaisgeber, ko gero, pasakė, kad viskas turi vykti greičiau. Tačiau nei, tai yra neįmanoma. Mes sprendžiame labai sudėtingus mokslinius klausimus. Čia būtina atlikti daugybę tyrimų, galbūt yra būtini ir, ir e, bandymai su gyvūnais, kad būtų galima patvirtinti arba paneigti vieną ar kitą išvadą. Mes negalime paspartinti šių procesų. Labai dėl to apgailestauju. Dėl to turiu jūsų paprašyti susitaikyti su tuo, kad mokslinis komitetas pasakė, kad savo pagristas išvadas jis galės pateikti tik tai iki kitų metų pirmojo pusmečio pabaigos. Ta jis ir padarys. Ir tas išvadas komisija iš karto e, išanalizuos ir pateiks savo e, pasiūlymus, jeigu bus tokia būtinybė. Pone Krotsmanai, principas e, taikyti kiek manoma mažesnę riziką iš tiesų galioja, jis ir liks toliau galioti, tačiau nebūtina dėl to kreiptis į kažkokius, e, e, kreiptis į mokslinį institutą. To principo laikomasi visada ir besąlygiškai. Pone Riudė, jūs sakėte, kad man, kad man reikėjo anksčiau kreiptis į žiniasklaidą ir aš pasakysiu, gal jūs nustepsite, aš tą jau padariau ir tai, ką pasakiau čia šiandieną parlamente, jeigu šito nepagaus Vokietijos ar kitos, e, kitų Europos šalių žiniasklaida, e, aš labai abejoju, kadangi aš esu jau pateikęs savo pareiškimą šią temą žiniasklaidai ir e, tai reiškia, kad aš iš tiesų labai greitai tai reagavau. Mes iš tiesų turime grįžčiausi, pačius grįžčiausius teisės aktus šioje srityje ir galime tuo didžiuotis. Ir tai yra būtinai, kai kalbame apie žaislų saugumą. Jį būtina užtikrinti paukš, pačiu aukščiausiu lygmeniu. Pone Šalimus, galiu tik pritarti, kad valstybės narės ir jų prievolė stebėti ir kontroliuoti rinkas neturi būti kvestionuojama. E, Pone Heit pateikė paskutinį klausimą, kuris yra labai svarbu. Jis susi, svarbus, jis susijęs su įvairiais standartais skirtingose srityse. Jūs minėjote du pavyzdžius. Tai yra triukšmo lygi, pavyzdžiui, atitinkamos, atitinkamos paraiškos yra e, pateik, pateiktos Europos standartizacijos komitetui E, tačiau visų tokių mokslinio institutų atveju turiu pabrėžti, kad e, bet, kokio, e, bet kokios užduoties, bet kokio paklausimo nagrinėjimas užtrunka. Ir dėl to reikia laukti, reikia turėti kantrybės. Ir tuomet remiantis tomis išvadomis imtis atitinkamų rinkos stebėsinos priemonių. Paskutinis pasisakymas, kuriame buvo minėtos e, vaikų kėdutės, kurios buvo šimtos iš rinkos Amerikoje ir Kanadoje, tai nėra žaislai. E, e, Europoje tai nevertinami kaip žaislai ir jie neįeina į žaislų direktyvos taikymos rytį. Aš manau, kad šioje, šiuo atžvilgiu mes taip pat neturime ko slėptis prieš Ameriką ir Kanadą. E, pastaraisiais metais mūsų e, taikytos taisyklės ir šių produktų atžvilgių, šių gaminių atžvilgių buvo e, tikrai veiksmingos ir, man, ir galima daryti išvadą, kad valstybės narės laiku e, sužino apie viską, kas netitinka mūsų nustatytų taisyklių ir standartų. Dėkoju. Ačiū komisijos nariui Ferhoigenui. Diskusija šią temą baigta. Gerbėmiai kolegos, kitas posėdis įvyks rytoj, antradienį, 2009 m. gruodžio 15 d. nuo 9 iki 13, nuo 15 iki 20 e, val. ir nuo 21 iki 24 val. Ir jūs